Uh, good morning, everybody. Доброе утро. This is a joint meeting of three parliament. Labas rytas, tai yra trijų uh, Europos parlamento komitetų metų bendras posėdis. Prašau parūpinti ponė Aleksėjevai ausinės, nors jį ir moka anglų kalbą. Taigi, tai yra bendras užsienio reikalų komiteto, kurį atstovauja ponas Albertinį pirmininkas, vystimosi komiteto, kurį atstovauja vicepirmininkė ponė Strifler ir trečio žmogaus teisų pakomitečio kurį atstovauju aš čia prezidime bendras posėdis. Noriu pasveikinti šių trijų komitetų narius atėjusius į posėdį ir noriu paminėti, kad Rusijos ir Europos Sąjungos reikalų delegacijai atstovauja pirmininkas Fleckenstein. Sveikinu ir visus kitus narius. Žinoma, šyrit pasistengsime praktiškai taip pažiūrėti visą reikalą ir pakalbėti apie tai, kaip ES galėtų padėti Sakarovo premijos laureatams. Norime dar kartą juos pasveikinti. Žinome, kad mm, ponas Kovaliovas turėjo palsėti truputėlį, kadangi per pasarasias porą dienų jūsų programa buvo nepaprastai temta. Man teko garbėjus atlydėti iš Maskvos į Strasbūrą. Man tikrai buvo labai džiugu dalyvauti prieš tai Maskvoje tarptautinėje konferencijoje, kurioje um, prisim, pagerbtas buvo uh, Sakarovas ir gruodžio 14 dieną taip jau atsitiko, kad tai buvo minimos Sakarovo tai yra memorialo viena iš steigėjų um, mirimo metinės žymimos. turėjau galimybę pažiūrėti, kas vyksta Rusijoje vietoje betarpiškai. Buvau Jekaterinburgė prie pat Sibiro, susitikau su Aleksėju Nikiforovu, Nikiforovu 24 metų jaunuoliu, kuris mano manimu yra neteistai įkalintas dėl savo politinės veiklos. Taigi dabar paprašysime Sakarovo premijos laureatų papasakoti apie dabartinę žmogaus teisų situaciją Rusijoje. Mes labai nerimaujame, jog žmogaus teisų gynėjų padėtis labai blogėja. Mus šokiravo, nepaprastai šokiravo ta žinia, kurią mes gavome. Liepos 15 dieną, kai parlamentas tik pradėjo savo kadenciją, tai buvo Natalijos Estemirovos nužudimas. Žinoma, mes labai džiaugiamės tai tuo, ką jūs mums papasakojate, kad memorialas tęs jos darbą Šiaurės Kaukaze. Tai irgi bus mūsų diskusijų tema. O Dabar suteiksiu žodį ponui Albertinį, kuris yra užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti tiems kolegoms. kurie pasveikino Sakarovo premijos laureatus. Ir tikiuosi, kad šios premijos įteikimas žmonėms, kurie tikrai jos nusipelnė, padės toliau stiprinti jų veiklą žmogaus teisų labui. Žmogaus e, Sakarovo premijos įteikimas organizacijai Memorial, tai yra Rusijos nevyriausybinė organizacija, yra tik vienas Europos parlamento darbo aspektų, kalbant apie santykius su Rusija. Norėčiau priminti Jums apie mūsų rezoliuciją, kurią mes patvirtinome. E, po to, kai buvo nužudyta keletas žmogaus teisų aktyvistų Rusijoje. Pilietinė visuomenė situacija Kaukaze ir Čečenijoje buvo kitos temos, kuriomis mes taip pat rengėme rezoliucijas. Ir 2009 m. rugsėjo 30 d. E, žmogaus teisų pakomitete e, vyko klausimai Rusijos tema Mes tokiu būdu stebime, sekame situaciją Rusijoje ir galime parengti atitinkamas rekomendacijas tarybai ir komisijai, kad galėtume pareikalauti, kad santykiai su Rusija būtų atitinkamai traktuojami. Europos parlamentas visuomet turėdavo galimybę pareikšti savo nuomonę prieš ES ir Rusijos viršūnių sustikimus. Mes labai dėmiai stebime, kaip vyksta dėrybos dėl naujos bendradarbiavimo sutarties ir e, stengiamės, kad e, į tą sutartį būtų įtraukta kiti tokie esminiai aspektai kaip ir pilie, pagarba pilietinėms teisėms buvusioje Sovietų sąjungoje. Uh, Taip pat mes darome prielaidą, kad strateginė partnerystė, kurią, kurios nori ES, bus grindžiama humaniškomis, verty, žmogiškomis vertybėmis. Dėl to Sakarovo premijos įteikimas šiai organizacijai tikrai yra labai svarbus. Žmogau, pagarba žmogaus teisėms yra svarbus mūsų dvišalių santykių aspektas, todėl žmogaus teisės turėtų būti esminė naujos bendradarbiavimo starties tarp ES ir Rusijos aspektas. Mes žavimės jūsų veikla, jūsų drąsa, jūsų ryštų. Drąsa ir ryštų, kurių, kurių, e, kurie lydi e, organizaciją Memorial jos veikloje, kuri būdinga e, Olegui Orlovui, Sergejui Kovaliovui ir Ludmilai Aleksejevai. Mes tikė, tikimės, kad galėsime paremti jūs jūsų kovoje ir galėsime pareikalauti atitinkamų dalykų, kad būtų galima tęsti jūsų veiklą. Jūsų uh, pilietinė veikla turėtų padėti pagerinti žmogaus teisų padėti jūsų šalyje. Dėkoju Jums uždėmesi ir dėkoju už tai, kad atvykote. Ačiū ponai Albeltini. Dabar suteiksiu žodį poniai Strifler, kuri kalbės vystimosi komiteto vardu. Kaip vystimosi komiteto pirmą vicepirmininkę, noriu prisijungti prie kolegų ir e, šiltai pasveikinti mūsų svečius. Labai sveikinu um, jūsų la, e, Sakharovo premijos įteikimu memorialui. Tai yra organizacija, kuri um, parodo, jog uh, Europos parlamentas pripažįsta ir labai vertina jūsų darbą, jūsų kovą už žmogaus teisės ir demokratiją. Um, noriu ypač išreikšti susižavėjimą memorialo atliekamų darbų konfliktinėse buvusios Tarybų sąjungos respublikose. Ir iš tikrųjų tai yra ne vien tik tai o, valstybių pareiga, bet tai yra taip pat ir būtina sąlyga, kad būtų galima suteikti humanitarnę pagalbą tiems, kurie neturi pragyvenimo šaltinių, kurie buvo perkelti dėl konfliktų. Taip pat humanitarnių principų laikymasis yra pagrindinis elementas susitaikymui po to, kai konfliktai bus užbaigti. Per pasarį dešimtmetį mat, matome, jog auga tendencija negerbti tarptautinės teisės ir ją pažeidinėti konfliktinėse situacijose. Tyrimai vietoje ir žmogaus teisų pažeidimų analizė. Tai yra tai, ką atlieka memorialo organizacija, yra labai svarbi priemonė tam, kad būtų galima tokias tendencijas pakeisti visiškai kitą linkmę. Labai svarbu, kad būtų galima visuomenę informuoti ir suformuoti reikalingą um, politinį spaudimą prieš tokius veiksmus, kad būtų galima kovoti su nebaudžiamumu, kad būtų ištirti nusikaltimai, kad būtų išanalizuoti žmogaus teisų pažeidimai ir kad tai būtų pamoka ateičiai um, ponė Olegai Orlovai, ponė Liudmila Aleksejeva, jūsų darbas yra ypatingai svarbus, bet mes lygiai taip pat suprantame, kad tai yra pavojingas darbas. Europ... Mes tikimės, kad Europos parlamento išsakyta parama suteiks dar daugiau drąsos žmogaus teisų gynėjams tęsti savo darbą. Ačiū poniai Strifler. Norėčiau tik tai pasakyti, kad yra išplatinti du dokumentai. Tai yra pranešimas spaudai, kad žmogaus teisų grupės vėl pradeda darbą Čečienijoje. Antras dokumentas tai yra nevyriausybinio organizacijų rekomendacijų sąrašas, iš esmės tai daugiausia rusiškos nevyriausybinės organizacijos dėl konsultacijų, kurios vyko Stoholme lapkričio mėnesį. Aš labai tikiuosi, kad mes ir tas rekomendacijas apžvelgsim savo diskusijose. O dabar norėčiau suteikti žodį kokiom septyniom minutėm ponui Orlovui ir ponė Aleksejevai. Prašom, ponė Orlovai. Большое спасибо за предоставленную возможность выступить перед... Filindank, Fidi Mėgli. Labai ačiū už galimybę pasisakyti. Pasisakyti dėkoju už suteiktą Sakarovo premiją, o taip pat už širdingus mums išsakytus žodžius. Mane labai nudžiugino išgirsti tai, jog mūsų susitarimo bendradarbiavimo sustarimo tarp ES ir Rusijos pagrindinis elementas bus žmogaus teisės. Na, be abejo, tikriausiai žinote, kad Rusijos žmogaus teisų situacija nėra gera ir ji vis toliau prastėja. Na, jei prieš keletą metų šiaip iš esmės buvo pažeidinėjimo žmogaus teisės Rusijoje, tai šiandien net ir žmogaus teisų organizacijoms daromas spaudimas. Anksčiau tiesiog buvo kitų žmogaus teisės pažydinimas, tačiau per keletą pastarųjų metų teko konstatuoti, kad vis daugiau tokių atvejų yra buvo žudomi žmogaus teisų aktyvistai Kaukaze, bei kitose Rusijos regionuose, bei kita kur ir Maskvoje. Na ir būtent todėl reikia paremti Rusijos piliečių judėjimą. Juk negalima taiksyti su tuo, jog Rusija nukryptų nuo demokratijos ir laisvės kelio. Bet jeigu mes prievartą priverčiami nutilti, tai vis mažiau vilčių, kad Rusija sugrįš į demokratijos kelią. Dabar šiek tiek apie žmogaus teisų dialogą tarp Rusijos ir ES. Na, jūs žinote, kokia forma vyksta tas dialogas. Tai yra veikiau konsultacijos tarp ES ir Rusijos. Ir šios konsultacijos žmogaus teisų klausimais vyksta kas pusmetį. Mes, kaip žmogaus teisų organizacija, labai atidžiai su dideliu entuzijazmu sekame šį dialogą ir kiekvieno susitikimo metu mes pasisakome, pateikime pranešimų, bet kas vyksta. Na, akivaizdu, jog šios konsultacijos tiesiog tušti pokalbiai be turinio. Tų konsultacijų metu tarpusavį bendrauja ES ir Rusijos, Sąjungos valstybės pareigų, e, Rusijos valstybės pareigūnai. ES paklausė dėl vieno ar kito dalyko, Rusija atsako ir neretai uh, tie atsakymai nekas kita kaip melai ir išmonės. Bet atrodo, ES pasitenkina tais atsakymais ir štai toks tas dialogas, nieko daugiau nevyksta. Rusija atsakydama meluoja, tam neprieštaraujama ir po to susitarime, kad vėl bus susitikta po šešių mėnesių. Aš nemanau, kad tai yra dialogas tikrąją to žodžio prasme. Na, kas pusę metų keičiasi pirmininkauti šalis, kas, met, kas pusę metų vis kita šalis organizuoja tą dialogą ir pirmininkauja jo metu. Ir tie klausimai, kurie buvo kelti galbūt per vieną dialogą ir susitikimą, jie nebekeliami per kitą, perinama prie visai kitų klausimų. o nevyriausybinės organizacijoms neįmanoma dalyvauti tokiuose konsultacijose, nes Rusija nepagėdauja, kad jos dalyvautų. Ir, ir tokiu būdu nuskursta tos konsultacijos, praranda savo vertę, nes e, jų metu bendrauja tarpusavį tik valstybės tarnautojai o dažnai jie tiesiog nežino, kaip iš tikrųjų viskas yra, jie ne ekspertai, jie negali pareikšti savo nuomonės. Todėl ES savo ruoštų turėtų reikalauti, kad būtų į konsultacijas įtraukti ekspertai iš teisinės ryties, iš um, vykdomosios valdžios institucijų, kurie tikrai žinotų, kaip yra Rusija, kokia yra padėtis, ir kitaip dialogai bus beprasmiai, jeigu į juos neįtraukiami kiti visuomenės sluoksniai. Tai nėra rimtas dialogas. Mes ir toliau galėsime pateikinėti savo pranešimus, bet jie neduos jokios naudos. Na, žinau, kad komisijoje yra už konsultacijas atsakingi darbuotojai. Na ir tas dialogas tęsiamas tarsi be kažkokio aiškaus pagrindo. Aš manau, kad reikėtų visiems atlikti savo namų darbus. Pavyzdžiui, Rusija prieš tokius susitikimus turėtų namuose atlikti konsultacijas, tačiau to ji nenori. Ir galbūt konsultacijų išvakarėse uh, galėtų į Rusiją atvykti ES delegacija ir tokiu būdu pačios konsultacijos turėtų daugiau prasmės. Tokiu būdu ES galbūt pavyktų pasiekti, kad Rusija jos klausimus duotų konkretesnių, geresnių atsakymų. Reikia siekti, kad nevyriausybinės organizacijos turėtų galimybę dalyvauti konsultacijos. Yra daug dalykų, dėl kurių Rusija iš karto pasako ne. Bet manau, kad ES savo ruoštų deda nedaug, nepakankamai daug pastangų tam, kad šios konsultacijos iš tikrųjų būtų prasmingos. Jeigu viskas tęsis taip kaip likščiol, tai apskritai galima atsisakyti to dialogo, konsultacijų, nes viskas yra beprasmis. Geriau jau nieko, negu štai tokios konsultacijos. Manau, kad žmogaus teisės privalo tapti naujo bendradarbiavimo starimo elementu ir kad joms tenais būtų skirta prioritetinė vieta per pastaruosius keletą metų matėme, kaip daug nevyriausybinių organizacijų kreipėsi į Europos Sąjungą ir prašė, kad šiame bendradarbiavimo sutarime būtų atskiras skyrius skirtas žmogaus teisėms, nes tai tikrai labai svarbi temų sritis. Tai nebuvo padaryta, o kodėlgi ne? Todėl, kad Rusija nenori ir priešinosi ir tai verčia paklausti, kokią prasme turėtų šis naujas bendradarbiavimas tarimas, jeigu jame nebeliks labai svarbios srities. Tas juk tai svarbi Rusijos ir ES bendradarbiavimas sritis - žmogaus teisės. Taigi, mums kila dviejonių, ar ES dialogo su Rusija keliu yra pasirengusi skirti pakankamai dėmesio žmogaus teisų klausimams Rusijoje. Paskutinis dalykas. Dėkoju, kad turime galimybę išsakyti mūsų rekomendacijas remiantis Stokholmo konferenciją. Ir tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį žmogaus teisų pažydimo atveju Šiaurės Kaukaze. Mūsų rekomendacijose nurodėme, jog labai svarbu būtų teikti pagalbą tame regione pilietiniai visuomeniai ir tai duotų naudos pilietiniai visuomeniai visoje Rusijoje. Aš manau, kad jeigu remsime žmogaus teisės viename Rusijos regione, tai duos naudos visai Rusijai. Ačiū pono Arlovai. Du tik momentai tokie. Aš žinau, kad Europos pareigūnai bando ieškoti naujų formulių žmogaus teisų konsultacijoms, kadangi mus uh, mums visus nervina tai, kad nesimato rezultatų. Tai aš manau, kad mes tikrai galime padirbėti ir su jūsų pagalba taip pat. Ir antras dalykas dėl tos uh, rotuojančios, besikeičiančio, to, to rotuojančio pirmininkavimo. Mes jau turime mm, atitinkamą politiką ir dėl aukšto įgaliotinio taip pat ir mes tikimės, kad bus tam tikras testinumas ir, ir Europos parlamentas prisidės prie uh, to nuoseklumo um, kuris turi būti matomas ES santykiuose su trečiosiomis valstybėmis. Taigi reikia tikėtis, kad tai yra atsiverinti galimybė, kad galima kalbėti apie naują praktiką, naujus tikslus. Tai dabar, ponė Aleksejeva, jums žodis kokiam septyniom minutėm. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau pritarti viskam, ką pasakė mano kolega ponas Orlovas, man bus žymiai lengviau sutilpti į tas septynias minutės. Dėl tos priežasties aš pritariu visoms rekomendacijoms, kurios buvo išsakytos ir manau, kad e, šių komitetų nariai galės su jomis susipažinti. Aš norėčiau pakalbėti apie keletą konkrečių dalykų, kurie galėtų padėti pil, pilietinės visuomenės aktyvistams. Manau, kad jie iš tiesų sugebėtų įgyvendinti pateiktas rekomendacijas. Visų pirma, ne visais atvejais, bet dauguma atvejų mes iš anksto jaučiame grėsmę E, bendraujant su mūsų aktyvistais. Dažniausiai tai būna žmonės iš Čečienijos, Ingušijos ir Dagestano. Žinome, kad, kad pagal, e, pagal tą politinių veiksmų logiką vienintelis dalykas, ką mes galėtume e, padaryti, mes galėtume, kaip mes galėtumėm jiems padėti, būtent e, suteikti tokiems žmonėms vizas, kad jie galėtų išvykti. Dažniausiai jie prašo vizų netgi ne savo, jie prašo pavyzdžiui savo artimiesiems vaikams, kad jie galėtų išvykti, nes tie žmonės, tie žmogu, žmonių teisų aktyvistų, aktyvistai nori likti iki paskutinės e, dienos ir dirbti savo darbą. E, tačiau labai dažnai netgi yra grasinama ir žudomi netgi ne patys žmogaus teisų aktyvistai, bet e, jų artimieji. Ir e, Rusijoje nėra saugių vietų, todėl e, norėčiau jūsų paprašyti nevilkinti procedūrų ir priimti tokį sprendimą, kad žmonės žmogaus teisų organizacijų dirbančių mano minėtame regione e, atstovai galėtų pagal bendrą susitarimą galėtų prašyti vizų savo artimiesiems arba savo. Tai būtų toks pirmas dalykas. Toliau antras dalykas. Norėčiau kreiptis į vystimosi komiteto narius. Būtų labai svarbi problema E, kuri aišku būdinga daugeliu regionų dabar, kuomet išgyvename krizę, bet tačiau ta problema yra labai aktuali Šiaurės Kaukazo regionui. Ir, ir ta problema galbūt netgi gali padėti paaiškinti pilietinio karo sto, padėti. E, tame regione, ypač Dagestane ir Ingušijoje. Taigi aš būčiau labai laiminga, jeigu vystimosi komitetas į savo veiklą įtrauktų tokias programas, kurios padėtų kurti darbo vietas arba mokymosi, mokymosi vietas Kaukazo jaunimui. Nenoriu teikti, kad visi, e, kad visi bedarbiai yra teroristai, tačiau jeigu dauguma jaunų, jauno amžiaus aktyvių žmonių neturi darbo, tai aišku sukuria palankę terpę vystytis e, religiniam fanatizmui ir terorizmui. Jeigu jūs norite padėti toms respublikoms e, gerinti, stabilizuoti padėtį, tai manau, kad būtent tai e, būtų vienas iš konkrečių žingsnių, kuris padėtų sumažinti terorizmo ir pilietinio karo pavojų tame regione. Aš dėkoju Jums, kad Jūs aplankėte kalėjime Aleksejų Nikiforovą. Tai buvo iš tiesų labai svarbi akcija. Ir norėčiau jūsų paprašyti, kad e, tuomet, kai sužinote, kai yra, kad yra areštuojami tokie žmonės, politiniai aktyvistai, žmogaus teisų aktyvistai, organizuokite parlamento ir kitų e, autoritetingų žinomų politikų vizitus į kalėjimus aplankykite tuos žmonės, kurie yra nuteisti pagal atitinkamus straipsnius arba netgi tuos, kurie dar laukia teismo, nes e, pas mus yra situacija tokia, kad, e, kad teismuose sprendimai tose vadinamose politinėse bylose, juos priema netgi neteisėjas, jie yra priimami politiniu lygiu ir būtent tie jūsų vizitai galbūt padėtų pakeisti tą nuosprendį. Todėl norėčiau paminėti du žmonės, e, kurio, kurie dar laukia e, nuosprendžio, tai yra Aleksėjus Sokolovas, dirbantis Jekaterinburgė, jis yra labai aktyvus žmogaus teisų aktyvistas, jis buvo areštuotas pagal visiškai sufalsifikuotą, netgi atvirai sufalsifikuotą, e, sufalsifikuotus kaltinimus už tai, kad jis vykdė kontrolę e, įkalinimo įstaigose. Taigi labai prašau aplankyti Aleksėjų Sokolovą dar iki teismo, nes tai galbūt galėtų pakeisti nuosprendį. Ir kitas žmogus, tai yra jums visiems gerai žinoma e, pavardė, tai yra Mikhailas Khodorkovskis. Šiuo metu net ir Rusijos sąlygomis vyksta laukinis veiksmas, e, laukinis teismas. E, aš pati lankiausi tuose teismo procesuose ir iš tiesų net sunku patikėti, kad taip atvirai e, būtų klastojami faktai. Ir aš manau, kad bet koks užsiminimas apie tokius teismo procesus Europoje vis tik tai prisidėtų prie to, kad būtų kad sumažėtų galimybė skirti jiems labai griežtą e, nuosprendį už tas, e, už tas suklastotas nusikalstamas veikas. Atsiprašau jūsų, kad pateikiu tokį didelį sąrašą pageidavimų, tačiau mums iš tiesų reikia jūsų pagalbos. Ačiū. Ačiū, panė Leksieva. Aš manau, kad mes galėtumėm iš tikrųjų aptarti ir tuos baisius įstatymus, kurie e, dabar taikomi Rusijos federacijoje ir kurie yra tokių sprendimų priežastis. Tai yra baudžiamojo kodekso punktai dėl ekstremistinės veiklos turbūt 282 straipsnis paminėtinas, daug kas su kuo sutikau labai nerimavo dėl vidaus reikalų ministerijos naujo padalinio mm, e-centro, kur askyriaus. Dabar noriu paklausti, ar ponas Frekensteinas kaip ryšių su Rusija delegacijos pirmininkas nori dalyvauti diskusijos Lochbilder, Keller ir Strifler, gal irgi norėsite taip, jeigu dar kas norėsite pasisakyti, tai prašom duoti man ženklą. Po pono Fleckensteino pasiūlysiu visiems kalbėti neilgiau kaip po dvi minutės, kad galėtų dar ir mūsų svečiai po to sureaguoti į jūsų pasisakymus. Dabar pono Fleckenstein žodis. That's Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas ponios ir ponai. Aš taip pat norėčiau pasveikinti organizaciją Memorial su Sakharovo premija. Norėčiau pridurti dar vieną priežastį, kodėl sveikinu. Nemaž, per daugelį metų jis tapote tokios pavyzdinės uh, nevyriausybės organizacijos pavyzdžių. Ir tokiu būdu įkvėpėte drąsos ir kitiems uh, dirbti ir tęsti tą patį darbą kaip ir jūs. Ir manau, kad už tai taip pat turėtume jums padėkoti. Pagrindinės teisės ir žmogaus teisės yra vertybės, kuriamis remiasi mūsų visuomenė Europos Sąjungoje. Ir, ir jų abipusis pripažinimas buvo integracijos Europos Sąjunga proceso po atspirties taškas. Ir mūsų parlamente mes taip pat kasdien turėtume vadovautumis šiomis vertybėmis. Taigi kyla klausimas, kaip mes, kaip ES parlamentarai, galėtume įtikinti mūsų partnerius iš Rusijos, jog verta gilintis į stalistinį praeitį, o taip pat gyvos pilietinės visuomenės stiprinimas žmogaus teisų garantijos nesilpnina valstybės kaip po tokios, o priešingai jas stiprina. Mes norime ir siekime geros partnerystės Rusija. Manau, kad visi šioje salėje su tuo sutiks, nes tik tais kartu šiame žemynė galime pasiekti saugios uh, ateities, tačiau tam reikia teisybės ir aiškumo. Na, yra sričių, pavyzdžiui, mokslas ir taip toliau, tik tais ten galime mes bendrai pasiekti rezultatų. Tačiau pasitikėjimu besiriminti partnerystę turi remtis ir bendru istorijos suvokimu. Ir todėl mes mūsų partneriams iš Rusijos turime nuolat suteikti galimybę pasimokyti ir iš mūsų praeities, kuri ne visuomet buvo vien tik tais teigiama. Ir kiekviena turi turėti galimybę kurti savo veikiančią pilietinę visuomenę. O aiškumas reiškia nenutilėjimas. Ir būtent todėl mes remiame žmogaus teisų organizaciją Memorial. Pone Orlovai, jūs esate teisus. Mūsų pokalbiuose, kuriuose dalyvaus mūsų delegacija su Rusija, turėtume nuolat grįžti prie tam tikrų temų ir neleisti, kad jos būtų nutilėtos. Sausio mėnesį, kai susitiksime su kolegomis iš Rusijos Dumos, e, ketiname daug dėmesio skirti Sakarovo premijai ir netgi tam yra skirtas atskiras darbo atverkės punktas. Kolega Werneris Šulcas gerai parengšys klausimą, o ir kiti dalyvaus diskusijose, kuri nebus užbaigta dienos pabaigoje. O mes tiesiog sieksime, kad darbo programoje su kitais Rusijos Dumos parlamentarais tikriausiai gegužės mėnesį skirsime susitikimą vienos dienos, kuriame būtų kalbama vien tik tais žmogaus teisės ir pagrindinės dien, e, teisės. Ir ketiname, kad e, to susitikimo metu dalyvausime pokalbėse tiek su jumis, tiek ir su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Na ir norėtųsi sustikti tiek su jumis, su Amnesty Internationals. Ir todėl ir mes, kaip jūs ir siūlėte, turime kelti konkrečius jūs klausimus, nenusileisti per nelik greitai ir bendrabiauti ne tik tai su e, valdžios instancijomis, bet ir su nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir tikiuosi, kad per ateinančius penkerius metus turėsime daug galimybių tai padaryti. Na ir paskutinis dalykas Manau, kad pokalbėse su partneriais iš Rusijos pasieksime pažangos tik tais tuo met, jeigu mes juos gerbsime. Juk mes nenorime kažką išstatyti pajokai, apkaltinti, pažeminti. Mes norime diskutuoti apie tai, kaip paremti visus vieni kitus, ieškant geriausio sprendimo, geriausio kelio norime rasti geriausią kelią, to ir sieksime. Ir tokiu būdu galėsime paremti jūs, žmogaus teisų aktyvistus, tiek Rusijoje, tiek ir kitur. Tikrai tuo galite pasikliauti. Ačiū. Ačiū ponui Fleckensteinui. Dabar noriu suteikti žodį poniai Lochbiller, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Sakarov premijos laureatams už jų veiklą kovojant už žmogaus teises Rusijoje. Norėčiau konkrečiai paminėti tai, ką, e, apie ką kalbėjo ponas Orlovas, kalbėdamas apie ES ir Rusijos dialogą. E, dėkoju jam už jo išsakytas rekomendacijas ir e, aš. E, Panašias mintis jau girdėjau, kuomet buvo kalbama apie ES ir Kinijos bendradarbiavimą ir mes girdėjome, kad to, tas dialogas dėl žmogaus teisų dažnai pasiekia per mažai. Iš tiesų, tas dialogas e, matyt siekia kiek įmanoma sumažinti viešą kritiką. Tačiau kalbėti be konkrečių rezultatų, e, tai yra tam tikra prasme veidmainystė, nes tokiu dialogu netiki atitinkamos šalis. Prezidentas Medvedevas inicijavo e, įstatymo dėl e, nevyriausybinio organizacijų kontrolės pataisas. Todėl norėčiau paklausti, ar jums atrodytų prasminga, kad ES iš savo pusės dalytų, darytų e, priespaudą, kažkokį, atsiprašau, spaudimą, kad būtų e, vėlgi gražintos ankstesnės nuostatos, kad būtų atsisakyta tų e, nevyriausybinio organizacijų kankinimo nuostatų. E, E, taip pat man atrodo, kad būtų labai svarbu, kad valstybės narės kartu su ES parama renktų programas, kurios padėtų e, žmogaus teisų aktyvistams, kuriems, kurių gyvybė kyla grėsmė, padėtų jiems išvykti į saugias šalis ir E, taip pat ir jų e, šeimos nariams ir inicijuotų e, politinio prieglopščio prašymo procedūrą. Man atrodo, kad yra netoleruotina tokia situacija, kad ES valstybės iki šiol žmonės, pavyzdžiui, kurie atvyksta iš Čečienijos, gražina atgal į Rusiją, nepaisant to, kad jų gyvybei kyla grėsmė. Nežinau, ar mes turėsime laiko, bet ponė Alekseva, jūs praeitie labai dažnai kalbėdavote apie tai, e, kokios yra e, Rusijos pilietinės visuomenės stiprybės ir kokie trūkumai. Galbūt dar galėtumėte apie tai truputį pakalbėti. Ačiū. Thank you very much, Mrs. Lochbieler. Ačiū poniai Lohbiller. Dabar perskaitysiu, kas noriu pasisakyti. Ir po to pasiūlysiu dar keletą klausimų užduoti ir suteikti žodį poniai Aleksejevai ir poniai Orlovui, o po to antrą raundą pratesti. Tėlam Strifler, Taler, Noizer ir Skišus Gomes. Ar ko nors nepaminėjau iš sąrašo? Peterle. Taip. Manęs nepaminėjot, bet mano klausimas jau užduotas, tai mm, galit manęs ir neįtraukti. Pirmininkė, ačiū už šį dosnumą. Taigi, suteiksiu žodį ponui Keliam, tada poniai Strifler, po to mm, pasiūlysim atsakyti. Ačiū. Uh, Mėly kolegos, aš gyvenau Tarybų sąjungoje daugiau kaip 40 metų. Mes pabėgom iš Sovietų sąjungos tam, kad vėl taptumėm laisvi, tačiau nepabėgome nuo mūsų bičiulių ir bendražygių kovoje už žmogaus teises. Mums yra bendros vertybės ir viltis. Todėl jūsų atvykimas čia ir Sakarovo premijos įteikimas jum yra labai svarbus mums ir asmeniškai man pačiam ypatingai. Noriu prisiminti Sergejos Kovaliovo kalbos e, pasakytos vakar vieną dalį, kuris kalbėjo apie Rusijos indėlį į žmogaus teises nuo 1960 metų formuojant šiolaikinę politiką, politikos kultūrą Europoje. Taigi eina kalba ne vien apie Rusiją, eina kalba apie mūsų bendrą paveldą ir mūsų bendrą atsakomybę. Buvo uh, žmogaus teisų sovietiniai gynėjai, kurie mobilizavo visuomenės nuomonę. Ir kaip Kovaliovas pasakė, Dėl to vakarų elitas privalėjo atsisakyti savo tradicinio pragmatizmo. Reikia atvirai pasakyti, vakaruose lyderiai nebuvo pasirengę Sovietų sąjungos žlugimui. Tai buvo paskutinis sovietinių žmogaus teisų judėjimų, rusų žmogaus teisų judėjimų indėlis į tai. Aš manau, kad šiandien labai svarbu kalbėti apie situaciją Šiaurės Kaukaze nes tam tikrą prasme ES prarado viltį, kad ten kas nors gali pagerėti. Kaip vakar buvo pasakyta, mūsų bičiuliai palikti vieni. Nedaug kas atsistojo, kad pasisakytų, jog, jog tie, kurie atsakingi už tos žiaurumus, už tos nusikaltimus, būtų patraukti atsakomybėn. Uh, Kai kas yra jau nuteisti, tačiau kai kas, kurie bando patraukti juos atsakomybin, yra žudomi. Ir kai žmonės yra baudžiami už tai, tai yra klausimas, kurį mes visų pirma turime aptarti. Antras dalykas yra mūsų rimtumas, su kokiu rimtumu mes kalbame apie žmogaus teisų situaciją. Man atrodo, kad mūsų bendra praeitis, mūsų bendra atsakomybė verčia mus galvoti apie tvirtos veikos visuomenės kūrimą uh, Rusijoje. Europa tikrai niekuomet nebus tikra Europa, jeigu uh, Rusija netaps tikrai demokratiška. Uh, Ir nereikia apsimetinėti, kad e, čia viskas yra gerai su tokiu e, sovietiniais metodais. Kaip vienas rusų rašytas parašė, Rusija apsimeta, jog yra demokratija. Todėl, kad yra tos institucijos, o, Rus, o vakarų vadovai apsimeta, kad Rusija yra demokratija, nes tiki tuo. Iš tikrųjų, kai mes, mes keliame tos klausimus, tačiau mums nepakanka uh, tos jėgos, su kuria mes galėtumėm suvaldyti visus tos procesus ir e, tikrai rimtai kalbėti apie tai, kad Rusijai reikalingi pokyčiai. Daug kalbama apie dujų kameras, kurias taikė rusų režimas. Šiandien galbūt viskas yra kiek kitaip ir žmogaus teisė, žmogiškas orumas tarsi ištirpsta, tarsi uždūsta dujų, tekančiose dujose, dujose, kurios atkeliauja iš Rusijos. Viskas yra daug subtiliau. Taigi mums reikalingas aiškus ryštas šios klausimus aptarti. Ir kai buvo paminėta, šis parlamentas pradėjo savo kadenciją, kuomet buvo nužudyta Natalija Zdemirova. Aš manau, teisinga būtų jos atminimui vieną iš Strasbūro salių pavadinti jos vardu. Ačiū, panai Kelam, jūs labai išmintingai kalbate, tačiau laikas mus spaudžia. Dabar žodį suteiksiu poniai Strifler, o tada suteiksiu galimybę mūsų svečiam atsakyti. Ačiū. Aš noriu užduoti klausimą pono Arlovui, nes yra tokių dalykų, kurie, man atrodo, santykinai labai rimti, tai yra ar Europos komisija tarėsi su jumis, su kitais kolegomis iš memorialo prieš pradėdama dialogą su Rusijos valdžia? Tai pirmas klausimas. Antras dalykas, ar yra kažkokio tai grįžtamo ryšio iš Europos komisijos, ar jie kažką jums pasakoja, nes tikrai, jeigu jie nieko nedaro, tai na, aš nežinau, koks tikslas tada daryti kokius planus ir bandyti juos įgyveninti, jeigu tai nieko neduoda. Ir dar vienas dalykas ponė Aleksijeva, tai, ką pasakė, kad mes nuvyktumėm, kuomet yra kažkas tai įkalinta, įkalintas, na, ar iš tikrųjų deputatai, aišku, mūsų parlamentarai rengia įvairius sutikimus, tačiau ar jie realiai gali nuvykti į kalėjimus, ar gali susitikti su žmonėmis. Ir tam, kad realiai būtų efektyvūs visi projektai, ką reikėtų padaryti. Ačiū poniai Strifler. Dabar suteiksiu žodį pono Arlovui. Skukų minut. O kiek minučių pirmininkė duodate? Kiek um, pageidaujat? Gal 3-4 minučių užtektų jums? Первое. Э, вот в ответ на ваш вопрос. Visų pirma, atsakant į jūsų klausimą dėl Europos komisijos. Taip, Europos komisija e, prieš kiekvieną konsultacijų raundą konsultuojasi su mumis. Ir po konsultacijų tokių paprastai ES atstovybėje mums yra papasakojama, kaip vyko tos konsultacijos. Tačiau, kai, žinot, kai būna, mes kažką iš vakarėse patarėme, kažką mes e, pasakojame, kažkokios tai vilties įdedami į tai, kad iš tų konsultacijų kažkas išeis, kad bus kokie tai realūs, normalūs atsakymai į rimtus klausimus. O po to mums yra pasakojama apie tai, kas vyko tose konsultacijose ir visas mūsų viltis žlunga. Taigi atrodytų, kad viskas lyg ir gerai sekasi, bet iš tikrųjų tai nieko gero. Dar vienas jūsų labai e, svarbus pamastymas buvo, kad reikia ieškoti pusiausvyros tarp spaudimo ir pagarbos, kai eina kalba apie santykius tarp ES ir Rusijos. Be abejo, taip. Be pagarbos, e, aišku, Rusijos pusė nekalbės, tačiau būtent reikalinga pusiausvėra, reikalinga, reikalingas dar ir spaudimas. Aš visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta. Uh, Rusijos pusė, mano šalies tai yra atstovai, tikrai darybose vis apsimetinėja, kad jie pasisako už demokratiją. O iš tikrųjų tai tik tai gražūs žodžiai, bet kokiuose darybose, kurie kalbasi, bet kas realiai vyksta, yra visiškai kas kita. Žiūrėkite, su kuo jūs turite reikalą. Rinkimų nėra Rusijoje. Parlamento pirmininkas Rozlovas pasakė, nėra Rusijoje vietos diskusijoms. Jūs galvojate, kad jūs bendraujate su tokiais pačiais žmonėmis kaip ir jūs, kad tai yra išrinkti tautos atstovai, parlamentarai, nepriklausomi rinkėjų atstovai. Tačiau iš tikrųjų tai yra vieningoji Rusija, kuri dominuoja, tai yra skirti pareigūnai, o ne parlamentarai. O jau kaip tą dialogą vesti, aišku, čia jau jūsų sprendimas. Bet aš manau, kad visų pirma, jūs turite um, suprasti tą esminį skirtumą tarp jūsų ir jūsų kolegų už taip vadinamojo Rusijos parlamento. Ir jeigu jūs norite juos kažko įtikinti, jei tai yra jūsų tikslas e, diskusijose, kai, jeigu jūs galvojate, kad ten yra demokratija, tai čia jūsų esminė klaida, nes iš tikrųjų jie tik tai atlieka tas užduotis, kurias Kremlius jiems duoda, jie ne patys sprendžia. Ir man atrodo, Kremlius labai aiškiai visą sistemą formuoja, nuosekliai visa tai yra vykdoma, tai yra visiškai antidemokratiška sistema Rusijoje. Taigi įtikinėti Rusijos valdančią partiją ir tikėtis, kad kažką jų galvose sugebėsite pakeisti, tai yra beviltiška. Tai jeigu jūs einate į diskusiją su, su tokiu supratimu, tai tuomet gal ir galima kažko šito dialogo tikėtis. Ir paskutinis dalykas, ką norėjau dar pasakyti tuo klausimu, tai yra viešumas. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu santykiuose tarp ES ir Rusijos. Nes štai tas e, dialogas e, dėl žmogaus teisų tarp ES ir Rusijos, viskas yra dabar tarsi pakišta e, po kilimu. Nes štai kokia yra ta pozicija ES dėl įvairių tų dalykų, kas aptarta. Visą tai yra visiškai nevieša. O kas yra vieša dėl, tarkim, to, kas vyksta tarp parlamento ir Rusijos? Net jeigu tai nėra labai kažkokie esminiai klausimai, vis tiek mums būtų svarbu, kad tai būtų vieša. Dabar dėl Kaukazo keletą žodžių. Turiu ataskaitą anglų kalba būtent parengta paskutiniam e, Rusijos ir ES konsultacijų raundui. Uh, Aš tikiuosi, kad pakaks egzempliorių bent jau posėdžio dalyviams. Jeigu jūs domintų, tai kviečiu pasimti po egzempliorių. Aš visiškai sutinku su tais pas, pa, pamastymais, kad iš tikrųjų pabėgėlių išsiuntimas iš, Čeč, iš, iš Čečienijos, šiaurė, Šiaurės Kaukazas sugražinimas, tai yra tiesioginis pavojus jų gyvybei. Uh, Taip, teisingai, tarp pabėgėlių iš Čečenijos yra ir ne Čečienų, ir žmonių, kurie yra tikrai visai ne iš Čečenijos, yra žmonių, kurie apsimeta esantis visai kažkuom kitu. Ir tikrai su įvairių valstybių migracijos tarnybomis mes nuolat palaikome ryšius ir nuolat um, turime paneigti tuos duomenis, kurias. Uh, taip vadinamieji pabėgėliai iš Čečienijos pateikia įvairioms tarnyboms. Tačiau iš tikrųjų tie, kurie yra tikri pabėgėliai iš Čečienijos, kurie tikrai patyrė ir smurtą, ir prievartą, ir taip toliau, tikrai jų negalima išsiųsti. Ir pasakyti, kad viskas ten yra jau taiku, yra gerai, tai čia yra melas. Thank you very much. Ačiū. Man atrodo, šiandien prie Lenkijos-Baltarusijos sienos buvo toks um, incidentas, kur šimtai um, čečienų, kurie um, labai sudėtingomis sąlygomis gyvena Lenkijoje, blokavo traukinį, dabar jiems grėsia sankcijos. Aš tikiuosi, kad Dublino Aš manau, kad Dublino tas reglamentas, kurį mes turime, yra labai sėtingai taikomas, nes mes galvojame, kad jeigu tik tai jau sąlygos yra tarsi tinkamos pabėgėliams gražinti, tai juos jau ir galima gražinti, pavyzdžiui, iš Lenkijos išsiųsti. Tačiau tai yra labai rimtas dalykas ir, ir galbūt tos sąlygos visiškai nėra tokios, kaip mes galvojame. Dabar šimtai čečienų pabėgėlių yra prie Lenkijos sienos. Uh, Pone Aleksėve, gal dabar jūs pabandytumėte atsakyti klausimus. E, Tiesą sakant, atsakymą, e, vertimas gal nebuvo labai geras, gal todėl ir mano atsakymai nebus labai teisingi. Na, buvo paklausta, kiek pirmą žmonėms leisti išvykti iš Čečenijos, o po to juos grįžti, siūsti atgal. Aš ne apie tai kalbėjau, aš kalbėjau apie kitą dalyką. Tarkim, mūsų kolegos kurie dirba Čečienijoje, Dagestanėje, Ingušetijoje ir jiems grėsia reali grėsmė. Na, tarkim, Čečienijoje, Ingušijoje. Kai aš maždaug prieš metus ten apsilankiau, susitikau su Marku Šarypavu Auševu. Ir jis man pasakė, na taip, iškart po Mogamedo Ibloivo nužudimo. Jis man pasakė, kad mes manime, kad pirmiausia nu, nužudys mane Markas Šaryba, po to Magomeda Kaspyva, o po to Ibavoiba. Mes suklydome, pat pirmą nužudė Ibavoiba, o kas po to, kuris sekantis, aš nežinau. Po to paaiškėjo, kad Markas Šarikapavšas buvo sekantis, jis jau nužudytas iš to treto, liko tik tais Magomedas Kasbyvas. Esu tikra, kad jo gyvybei grėsia grėsmė. Jis dabar užsienyje. Jis e, išvyko į Suomiją, Prancūziją ir JAV. Jis mano, kad jeigu jis liks užsienyje, jo gyvenimas bus beprasmis. Aš bandysiu įkalbėti pasilikti. Aš nežinau, kas nuspręs. Jis laukia žmogus. Aš negaliu priimti sprendimą už jį. Tačiau Čečenija yra moterų, kurios jau daug metų dirba žmogaus teisės rytyje, jos taip pat sako, mes nenorime išvykti, bes, nes be šio darbo mūsų gyvenimas bespaprasmis, nužudys tai nužudys, bet jos turi vyrus, vaikus, e, sunėnus, dukteriečias, bijo už juos, pagristai. Nes niekas negali garantuoti uh, kad e, bus nužudyti ne jie, o ne jiems brangus žmonės, nes tokiu būdu bus bandama pakirsti jų dvasę, priversti nuleisti rankas. Todėl mes prašome galimybės išsiųsti į užsienį tų žmonių šeimos narius, tam, kad jie būtų tikri, jog šie yra saugus, o tie žmonės galėtų toliau dirbti savo darbą. Na, tarkim, jeigu uh, Negalima žmogui žiūrėti kaip į funkciją kažkokią. Aš suprantu, kad svarbus jų darbas, bet jeigu jų gyvenimui grėsmė, grėsia grėsmė, aš bandau kalbėti juos išvykti. Bet jie saugia žmonės, jeigu jie nori grįžti, jie grįžta. Bet jeigu jie nori užtikrinti apsaugą savo šeimą, apsaugoti savo šeimą, tai prašau bendai dėl jų padaryti, nes savo tikrai bebaimių darbų, kurio kaina galbūt yra jų gyvybė, jie to nusipelno. Dėkoju, ponė Aleksejeva. Manau, reikia pagalvoti ir apie tai, ką ponė Lochpilari pasakė savo pasisakymo metu. Mes turime sukurti tokias apsaugos programas žmonėms, kurie dirba sudėtingomis, pavojingomis uh, aplinkybėmis, tai yra ne vien tik tais galimybė e, gauti prieglopsti, bet e, taip pat e, reikalui esant gauti vizą tam tikrą laikotarpį. Na ir Švedija savo pirmininkamo metu ėmėsi šios iniciatyvos, taigi manau, kad prie šio klausimo dar sugrįšime. Na, o mūsų pakomitetis taip pat dabar galvo apie tai, kaip sukurti geresnius mechanizmus, kurie leistų paremti žmogaus teisų aktyvistus. Mes tikrai įsigilinsime šį kontekstą. Na, toliau mano sąraše ir be laiko labai mažai, taigi Taigi solidarumo vardan prašau pasisakyti netgi mažiau nei per dvi minutės, ponės Tareris, ponės Noizer, ponės Šulc, ponė Komis o po to, jeigu dar liks laiko, panas Kasmarik ir, aišku, užsienio reikalų komiteto pirmininkas mūsų e, posėdžio pabaigoje ir, aišku, mūsų svečiai, taigi ponas Taleris. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Aleksejeva, ponė Orlovai, aš savo vardu taip pat norėčiau Jūs pasveikinti. Tai, jog Jums vakar buvo suteikta Sakarovo premija ir tai, jog Jūs esate šiandieną uh, Manau, kad tai vertingiau nei 50 oficialių dialogų su Rusijos valdžios institucijomis, nes būtent šioje situacijoje mes galime parodyti, kaip mes žiūrime žmogaus teisų uh, e, padėti Rusijoje. Tai esminis dalykas. Taigi, reikia paklausti, kokiu mastu gali būti išplėsta ši informacija, iš, išplatinta ši informacija Rusijoje. Slovenijoje mes paskelbėme, kad Memorial organizacija gavo Sakarov premiją. Tai yra viena iš pagrindinių naujienų Slovenijoje. Nežinome, kaip yra Rusijoje, o jūsų rekomendacijos mūsų darbe yra labai vertingos, o taip pat ir parlamento atlikti tyrimai taip pat yra labai svarbus. Tai Visą tai svarbu, tačiau esminis dalykas yra štai koks. Reikia paklausti, ar Rusijos žmonės nori sužinoti tiesą, ar jie nori gauti šią informaciją. Mūsų atveju prieš 20 metų buvusi Jugoslavijoje Mes bandėme, nusitei, bandėme kovoti už demokratizaciją, buvom nusiteikę prieš stalinizmą. Žmonės norėjo demokratijos, jie norėjo gauti informacijos ir tai paskatino pokyčius. Tai uh, atėmė valdžią iš autoritarnio režimo. Taigi turime dėti kiek įmanoma pastangų tam, kad skatiname Rusijos žmonių informacijos alkį. E, žmonės žudimi mafijos metodais. Turime pasakyti teisybę. Ir turime raginti Rusijos valdžios institucijas e, kovoti prieš šios nusikaltimus taip, kaip būtų kovojama su mafijos nusikaltimais. Ponas Noseris. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai, noriu pasisakyti dėl ES ir Rusijos dialogo. Manau, kad šis dialogas dėje nepateisina ir mūsų europiečių lūkesčių. Tai nėra tikras dialogas ir teisingai pasakė Sakarovo premijos laureatai, tai nėra testinė diskusija. Todėl manau, kad mes turime kuo greičiau ieškoti pragmatinių e, ir labai aiškių sprendimų ir į dialogą įtraukti nevyriausybinės organizacijas, kol vyks dialogas tik tarp ES ir Rusijos valdžios pareigūnų, e, mums reiks ieškoti kitų bendradarbiavimo formų. Kolegė Strifler jau pateikė pasiūlymą. E, galbūt būtų tikrai tikslinga prieš dialogą susitikti E, renkti atitinkamus susitikimus, e, su, e, kur, kurie turėtų savo ypatingą darbo tvarkę, tai būtų ES pareigūnų ir nevyriausybinio organizacijų atstovų susitikimai, būtų galima įvertinti dialogo rezultatus ir tos temos, kurios yra įtrauktos į darbo tvarkę dialogo, galėtų būti šios išbrauktos tik tuo met, kai Nevyriausybinės organizacijos pas, mums pasakys, taip gerai, mes galime išbraukti šitą temą, mums atrodo, kad ši problema buvo išspręsta Rusijoje. Taip pat mums atrodo, kad būtų labai svarbu, kad e, su tuo dialogu kiek įmanoma daugiau susipažintų plačioji visuomenė ir e, kad tas dialogo procesas būtų pagreitintas. Ačiū. Ačiū, ponė Noizer. Diskusijos tarp es pareigūnų ir nevyriausybinio organizacijų jau vyksta. Problema tik tai, kad jos neatsispindi tose mm, oficialiuose konsultacijose ir vadovų sutikimuose. Labai svarbu, kad jos būtų perkeltos galbūt į Rusiją, tačiau, kaip mes išgirdome iš pono Orlovo, Rusijos valdžia iki šiol visuomet atsisakydavo, gal dabar bus geresnių vilčių. Nasmirski. Добрый день, я поздравляю вас. Labą э, dieną, sveikinu Jūs kaip premijos, Sakarovo premijos laureatus, tai yra labai svarbi premija, tačiau norėjau patikslinti keletą detalių. Visų pirma, jūs sakote, kad atstovaujate pilietinę visuomenę, tačiau kas tai yra, kiek yra jūsų toje pilietinėje visuomenėje, kas jūs palaiko? Aš taip per visą jūsų pasisakymą Europos parlamente, per visus jūsų pasisakymus, taip ir neišgirdau to. Antras dalykas, kiekvienas Europos parlamente esantis narys turi rinkėjų pasitikėjimą gavęs, todėl europarlamentarai man atrodo, daugiau turėtų kalbėti su, su parlamentinėmis organizacijomis, taip pat ir su Rusijos parlamentu. Jūs tik pasakėte, kad Rusijos parlamentas nėra legitimus. Tai iš viso klaunų tarsi organizacija. Tačiau mm, rinkimai buvo pripa, Rusijoje buvo pripažinti taip pat ir, ir ES. Dar vienas klausimas. Kodėl pilietinė visuomenė nenori um, Rusijos teritorijoje sukurti kažkokią tai organizaciją, kažkokią tai jėgą, kuri atstovautų rinkėjus Dūmoje? Aš manau, kad čia mes galėtumėm labai efektyviai jums padėti. Toliau dėl situacijos Kaukaze. Noriu pasakyti, uh, kad mano nuomonė ir nekarta beje buvau Kaukaze, aš be to ir armijoje tarnavau, taip pat ir, ir karininkų buvau, taigi puikiai žinau situaciją Kaukaze. Aš noriu paklausti, kas išdrys šiandien čia ES pasakyti, kad gali įvesti e, tvarką Šiaurės Kaukaze vietoj Rusijos? Aš esu buvęs Osetijai po, po, po konflikto. Jūs kalbate taip pat apie politinės nu, e, žmogžudybės žmogžudystės. Aš jums priminsiu, Nord Os, Budionovska, ar tai yra politiniai nužudimai ar ne šios akcijos. Ir paskutinis dalykas, ką norėjau pasakyti. Visų pirma, mes norime žinoti, kiek žmonių jūs palaiko, kas tai yra pilietinė visuomenė. Tačiau, nes Rusijos politinėje sistemoje dalyvauja daugiau kaip 36 partijos, daug iš jų atstovavimas parlamente. Tai jeigu jūs galvojate, kad parlamentas nėra legitimi e, institucija, kodėl mes iš viso su jais bendraujame tada? Ačiū. Pana Šulco. E, <clears throat> ja možno e, tolko još šoras kazač e, bolšajus. Galiu dar kartą tik tai pasakyti labai ačiū už jūsų darbą. Mano širdingi sveikinimai jums gavus šią premiją. Aš turiu a, du nedidelius klausimus, kuriuos jau užduosiu vokiškai. Putinas E, rugsėjo pirmą dieną Lenkijoje pareiškė, kuomet e, jis kalbėjo apie katinės žudinės, kad, kad turėtų būti atverti archyvai istoriniams moksliniams tyrimams. Norėčiau paklausti, ar tai iš tiesų įvyko. Kitas dalykas, ES šiuo metu bando uh, pasiremti Medvedevo kalba, kur jis kalbėjo apie visuomenės modernizavimą apie, ir parengti modernizavimo sutartį su Rusija. Ar dabar girdite vertimą? Taigi, E, pirmasis klausimas, ar jau atverti archyvai istoriniams tyrimams, ką Putinas žadėjo rugsėjo pirmą dieną Lenkijoje. Ir kitas klausimas, kas turėtų būti įtraukta į ES ir Rusijos modernizavimo sutartį, visuomenės modernizavimo sutartį be žmogaus teisų. Kaip Jūs įsivaizduojate, kas yra visuomenės modernizavimas? Aš, kalbė, aš skaičiau įdomų Khodorkovskio straipsnį, kur jis uh, kalba apie visuomenę, apie e, ir taip pat e, e, tai galbūt yra tam tikri pasvarstymai, kas galėtų būti pilietinė visuomenė Rusijoje. Now, uh, Dėkoju toliau, ponia Gomes. Aš esu iš Portugalijos. 21 metus gyvenau diktatūros sąlygomis. Toje diktatūroje uh, buvo parlamentas, netikras parlamentas, kuriame buvo tik viena partija. Po to tiesas dar kelios buvo partijos, bet tai buvo iš tikrųjų e, netikras par parlamentas, kuris neturėjo jokių ryšių su e, visuomenė, kuri net negalėjo išreikšti savo balsą 74 metais. Taigi, kas nežino, kas yra pilietinė visuomenė, aš galiu pasakyti, aš žinau, kas yra pilietinė visuomenė, kuri nėra atstovavima parlamente. Ir būtent aš ir norėjau paklausti apie pilietinę visuomenę mūsų svečius iš memorialo. Kaip mes, ES, galime paremti pilietinės visuomenės stiprinimą Rusijoje? Aš manau, pasiremdama savo patirtimi namuose, kad pagrindinis pilietinės visuomenės stiprinimo elementas yra informacija, laisva informacija, žodžio laisvė, spaudos laisvė. Aš manau, kad ta prasme prašysiu jūsų komentaro dėl to, kokia yra situacija, kai eina kalba apie žmonių mąstymo kažkokį tai formavimą, kiek tai daro žiniaslaida, kiek cenzūra įtakoja ir kiek ES galėtų pasitarnauti, stiprinant pilietinę visuomenę Rusijoje. Ačiū, ponia Gomis. Ponas Kačmarėkas, dabar labai trumpai. Jūs, man atrodo, norite pakomentuoti čečienų pabėgėlių situaciją Lenkijoje. Przedwczoraj był granicy Polsko-Niemcy. Norėčiau paaiškinti, kokioje padėtyje yra čečienai Lenkijoje. Čečienų pabėgėliai prie uh, Lenkijos Vokietijos sienos surengė protesto akciją. Dėl humanitarinių priežasčių Lenkijos sienos apsaugos tarnyba nusprendė nesimti teisinio persekimo prieš šiuos žmonės. Bet savo ruoštų norėčiau pastebėti, kad Lenkija yra tokia šalis, kur e, yra taikomi aukščiausi prieglopščio standartai, taik, taikomi čečienų pabėgėliams. Dauguma čečienų pabėgėlių nori, nenori pasilikti Lenkijoje, jie norėtų grįžti į Čečieniją, tačiau to negali padaryti, nes kiltų grėsmė jų gyvybei. O kai dėl katynų, tai rugsėjo 16 dieną parlamente vyko diskusijos šiuo klausimu ir mūsų problema yra štai kokia. Iš Rusijos perspektyvos, Rusijos manimo, tai buvo tiesiog paprastos žudynės lygiai taip pat kaip ir e, Anos Politkovskijos nužudimo atveju. Tiesiog žudinių masteliai buvo kitokie. Ten tuo metu buvo tūkstančiai žmonių vienu metu, o dabar tik tai tuzinas. Tačiau, e, kai kalbama žmogaus gyvybė, vartojama Rusijoje ta pati terminija ir niekas nepasibaigė. Dėkuoju, sako pirmininkė, tai liko tik šešias minutės. Turime pratingai šį laiką pas paskirstyti poną Aleksejevą, ponas Arlovas gaus po dvi, dvi minutės ir ponas Albertinė taip pat dvi minutės. Taigi, ponė Aleksejeva, prašau. Dėkoju. Klausimai, kuriuos čia uždavė vienas e, narys, norint juos atsakyti, reiktų ne dviejų minučių minučių, o žymiai daugiau. Jeigu jūs man suteiktumėte 40 minučių, aš galėčiau jums pristatyti, kas yra pilietinė visuomenė Rusijoje, nes tai yra mano paskaitų, kurias aš jau daugelį metų skaitau e, viena iš temų, tačiau per dvi minutės aš to negalėsiu pasakyti. Jūs žinote, e, kad situacija Kaukaze Rusijos armijo, armijos karininko požiūrių yra visai kitokia ir toks požiūris irgi egzistuoja. Ir žmonės, kurie iš tos pusės e, pabuvo, e, buvo Kaukaze, e, jų yra žymiai daugiau negu žmogaus teisų aktyvistų ir jie nesigilina į civilinių žmonių kančią. Aš nežinau, ką galima atsakyti per dvi minutės į tokius klausimus. Atleiskite. I feel terribly guilty, but uh, we have our limited time. Atsiprašome, bet mūsų laikas yra labai e, ribotas, ponia Orlovai. Nu, apšėtai, gaspainu Mirskamu, blagadai. Aš iš tiesų tai dėkoju ponui Mirskui už įdomų klausimą. Visų pirma, kodėl e, nekuriamos pilietinės jėgos Rusijos teritorijoje? Manau, kad jūs nepakankamai susipažinę su situacija Rusijoje. Rusija yra tokia jėga, tai yra Golas organizacija ir jūs tikriausiai e, žinote, kad teritorijoje, Rusijos teritorijoje kol kas yra uždrausta stebėti rinkimus ne politinėms jėgoms. Tai yra nepriklausomos jėgos negali stebėti rinkimų. Tik tai politinės partijos gali stebėti politinių partijų rinkimus. Ir čia su tuo yra susiję tam tikri klausimai. Man taip pat neužteks dviejų minučių, kaip aš galėčiau paaiškinti, kokia yra situacija su nepriklausomomis partijomis ir nepriklausomais stebėtojais. Uh, E, toliau paskutiniai rinkimai. Taip, tai buvo ne parlamento rinkimai, tai buvo savivaldos rinkimai, tačiau tie pastarieji rinkimai e, sukėlė tokią audrą. Netgi e, tarp opozicinių partijų, kurios, buvo, e, kurios yra atstovaujamos parlamente. Ir tai rodo, kad rinkimų situacija Rusijoje yra dėja žemiau bet kokio lygio. Terorizmas, terorizmas aišku, kelia grėsmę ir mes su juo turime kovoti, e, e, apie tai mes ir kalbame savo pareiškime, tačiau su terorizmu negalima kovoti valstybinio teroro pagalba, o tai ir vyksta Rusijoje. Tai yra ne tik nežmoniška, tai pažeidžia visas teises ir tai taip pat yra neefektyvus kovos e, metodas, nes valstybinis terorizmas dėje nepadeda nugalėti terorizmo terorizmo ir kaip mes matome Šiaurės Kaukaze, tokia kova su terorizmu kelia dar didesnės problemas. Dėl archyvų atverimo istorikams, kiek aš žinau, nėra pakankamai atverti tie archyvai. Kaip jums padėti Rusijos pilietiniai visuomeniai, jeigu pažvelgtumėme į mūsų e, rekomendacijas, Stokholmo rekomendacijas, tai yra būtent tie konkretūs žingsniai, kurie padėtų palaikyti Rusijos pilietinę visuomenę. Ačiū. Now, um, Dėkoju toliau, ponė Albertini. Grazie. Uh, veramente in pochissimi. Dėkoju. Labai trumpai Na, manau, kad išklausus tai, kas šiandien buvo pasakyta, nebelieka daug ką pridurti. Matome, kad Europos parlamente yra didelis susimėjimas jūsų darbu, norime bandyti vadovautis jūsų rekomendacijomis tam, kad būtų pasiekta rezultatų. Jūs pasteikite konkrečių pasiūlymų, pavyzdžiui, galimybę aplankyti politinius kalinius, kurie kali dėl savo įsitikinimų, o taip pat e, e, politinių aktyvistų šeimoms teikiamos vizas tam, kad e, šios galėtų išvykti ir tokiu būdu persikėti, e, išvengti persikimo ar grėsmės taip pat Stokholmo išvadus ekonominę pagalbą Kaukazui tam, kad e, apskritai ten neliktų priežasčių teroristiniai veiklai, nes e, kai šalis yra atsidūrusi krizėje, tai tokia pagalba yra labai svarbi. Na, Ir tikimės, kad galiausiai vis dėlto santykiai su Rusija pakryps nauja kryptimi. Beje, buvo minėta, kad ES individualūs santykiai su kitomis šalimis remiasi kooperacijos tarimu. Ir ten žmogaus teisėms skiriama daug dėmesio. Neseniai Milane dalyvavo konferencijoje, kur uh, kurios tema buvo nuo Berlyno sienos grities iki Lisabono sutarties. Na, girdėjau šiandieną, kad vis dar tai lieka daug ką nuveikti. Ir ES dabar turi galimybę perimti naują vaidmenį ir įnešti savo indėlį kaip svarbus partneris. Dėkoju už viską, ką šiandien išgirdome, dėsime viską, dėsime visas pastangas tam, kad būtų stiprinama demokratija jūsų šalyje ir kitose regionuose. Pane Striflė, mes turime dar minutę, aš prašau tik tai pusės minutės, 30 sekundžių. Pirmininkė, jau nebeturime visiškai laiko. Aš tik tai norėjau pasakyti, kad labai svarbu paminėti naują procesą, tai yra um, dialogą pa, pa, tarp parlamentų, organizacijų, institucijų. Aš tiesiog norėjau labai akcentuoti tą naują procesą, kuris vyksta. Uh, Ačiū. Gal